susilaiko atmestas. 267 agri 49 kas už, prieš susilaiko pritarta. Balsuokime. Balsuokime dėl agri 50 pakeitimo kas už, prieš susilaiko pritarta. 290 pats, nu, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 291 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 292 ir Agri 51. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 293. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. Pereikime prie kompromiso numeris 2. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. Balsuokime dėl 299 ir agri 55 pakeitimo, nes jie identiški kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Kompromisas 3. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. Kompromisinis pakeitimas 5. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 305 pakeitimas kas už? Prieš susilaiko atmestas. Kompromisas 4 kas už? Prieš susilaiko e, patvirtinta. Šeštas kompromisas kas už? Prieš susilaiko pritarta. Kompromisas 7, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Kompromisas 8, kas už, prieš, susilaiko e, pritarta. Pakeitimas 337. Kas už? 337 Piedečiniai frontėvė pakeitimai. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 338. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 339 ir Agri 66. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. 340. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. Agri 67 kas už, prieš susilaiko atmestas. 341 kas už, prieš susilaiko atmestas. 342 kas už, prieš susilaiko atmestas. Kompromisas 29 kas už, prieš susilaiko pritarta. 347 kas už, prieš susilaiko pritarta. 348 ir AG 69 už, prieš susilaiko atmesta. 349 ir AG 70 kas už, prieš susilaiko atmesta. 300 150 ir A21, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 351 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Kompromisas 21 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 359 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 362 už, prieš, susilaiko, patikrinkime, jūs pavargote. Pradedame balsavimą. Ar visi balsavote? Baigime balsavimą. Pritarta. Kompromisas 22. Kas už? Prieš? Susilaiko pritarta. 372. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 373. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 374. Kas už? Prieš. Kas už? Kas prieš? susilaiko, patikrinkime. Baigime balsavimą. Atmesta. 375 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 376 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 377 agri 73. Kas už prieš susilaiko pritarta. 378 suderinamas. Kas už prieš susilaiko pritarta. 379. Kas už prieš susilaiko atmesta. 361, 62 ir 24, kas už, prieš susilaiko pritarta. Kompromisas 30, kas už, prieš susilaiko pritarta. 399, kas už, prieš susilaiko pritarta. 400, kas už, prieš susilaiko pritarta. 36. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 401 ir agri 76. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 402. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Agri 77. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 405. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 406. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 407. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 408 ir Agri 78, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 410, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 411, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Agri 79, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Kompromisas 9. E, Kas už? Prieš? Susilaiko pritarta. 418. Kas už? Prieš? Susilaiko pritarta. A81. Kas už? Prieš? Susilaiko pritarta. A82. Kas už? Prieš? Susilaiko pritarta. 419. Kas už? prieš susilaiko pritarta. Agri 83 už prieš susilaiko pritarta. 421 kas už prieš susilaiko pritarta. Turime balsuoti dėl 422. Kas už 422? kas prieš, susilaiko atmesta. 423, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Patikrinkime. Keturi šešdešimt trečias. Ar visi balsavote? Baigiame balsavimą. Atmesta. Balsuokime. Dėl 37 pakeitimo. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Ketvirtas atkrenta. Taigi dešimtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Kompromisas 11, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 435, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Kompromisinis pakeitimas 32, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 436 kas už, prieš, susilaiko patikrinkime. Ar visi balsavote, baigiame balsavimą, atmesta. Vienu balsu. Kompromisinis pakeitimas 31. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 33 kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 44 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Agri 92. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 458. Kas už? Prieš susilaiko, patikrinkime. Patvirtinta. Keturi šimtai penkiasdešimt devintas. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Keturiasdešimt penktas. Kas už, prieš, susilaiko. Atsiprašau, bet nesuprantu, taigi balsuokime elektroniškai. Ar visi balsavote? Baigime balsavimą. Didžioji dauguma. 461, 462 ir agri 93, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 46, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 464, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 465. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 466 ir agri 25. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 467. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 469 ir agri 97. Jie yra identiški. Kas už? Prieš susilaiko e, pritarta. Agri 98, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 471, kas už, prieš, susilaiko, patikrinkime. Ar visi balsavote? Baigime balsavimą. Pritarta. Vienu balsu. Balsuokime dėl Agri 99 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. Agri 100 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 472 kas už? Kas prieš? susilaiko atmestas. 473 ir 101 identiškus, identiški pakeitimai kas už, prieš, patikrinkime. Ar visi balsavote? Baigiame balsavimą. Pritarta. 474 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Agri 102 kas už, prieš susilaiko pritarta. 47 kas už, prieš susilaiko patikrinkime. Ar visi balsavote? E, baigiame balsavimą. Atmesta. 475. Kas už? Prieš? Susilaiko atmesta. 476 ir agri 103. Kas už? Prieš? Susilaiko atmesta. Patikrinkime. Ar visi balsavote? Baigiame balsavimą. Pritarta. 48. Už. Prieš. Susilaiko. Patikrinkime. Visi balsavote patvirtinta. Tai 49. Kas už prieš susilaiko pritarta. 50. Kas už prieš susilaiko patikrinkime. Baigiame balsavimą. Pritarta. 4, 7, 7, kas už, prieš susilaiko pritarta. 468, kas už, prieš susilaikė mm, pritarta. Kompromisas 25, kas už, prieš susilaiko pritarta. 481, kas už, prieš susilaiko e, pritarta. Agri 104 kas už prieš susilaiko atmestas. 482 kas už prieš susilaiko pritarta. E, suderinamas 483 kas už prieš susilaiko pritarta. Kompromisas 12 kas už prieš susilaiko pritarta. 484. Kas už? Kartu su 493. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Atmesti. Agri 107. Kas už? Prieš susilaiko pritartas. 494 už, prieš, susilaiko pritarta. 495 už, prieš, susilaiko pritarta. 496 už, prieš, susilaiko atmestas. 53 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 54 kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 52 už, prieš, susilaiko, pritarta. 497 už, prieš, susilaiko, atmestas. 498 yra 308 už, prieš, susilaiko. Patikrinkime. Ar visi balsavote? Baigiame balsavimą. Pritarta. 499. Kas už? Kas prieš? Susilaiko patikrinkime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. <coughs> 500 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmestas. 501 už, prieš, susilaiko atmestas. 502 už, prieš, susilaiko atmestas. 503 už, prieš, susilaiko atmestas. 504 už, prieš susilaiko atmestas. 505 ir 506 už prieš susilaiko atmestas. 507 už prieš susilaiko atmestas. 508 už prieš susilaiko atmestas. 509 už prieš susilaiko atmestas. Atmestas. 510. Už, prieš, susilaiko. Atmestas. 511. Už, prieš, susilaiko. Pritarta. 512. Už, prieš, susilaiko. Atmestas. 513. Už, prieš, susilaiko. Atmestas. 514. Už, prieš, susilaiko atmestas. 34 kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 35 e, kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. Trisdešimt septintas kompromisas kas už, prieš, susilaiko pritarta. Kompromisas 37, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 556, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 562, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 564. Turime balsuoti 561, dėl 661 antros dalies Lizė pasiūlymas suderinamas su 563, 562. Būtent taip sako sekretoriatas. Taigi 561 antra dalis. Kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta. 564. Kas už, prieš susilaiko atmesta. 565 agri 111 kas už prieš susilaiko atmesta. 566 kas už kas prieš susilaiko pritarta. per daug vienu SND frakcijoje. Ar visi balsavote? Baigiame balsavimą. Pritarta. Taigi balsuokime dėl e, 567 pakeitimo, kas už. Prieš susilaiko pritarta. Kompromisas 24, kas už prieš, susilaiko, pritarta. Penki šimtai devyniasdešimt pirmas pakeitimas, kurį pateikė Lizė. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmestas. 592. Kas už? Prieš? Susilaiko. Patikrinkime. Baigiame balsavimą. Pritarta. 593. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 64. Suderinamas, tink, tinkamas, kas už, prieš, susilaikė, patikrinkime. Baigiame balsavimą. Pritarta. Penki šimtai devyniasdešimt aštuntas, kurį pateikė bots. Kas už? Prieš? Susilaiko? Patikrinkime. Baigiame balsavimą. Atmestas. 597. Ir agri 118, 18 pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. Agri 118 antra dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 599. Kas už? prieš susilaiko atmesta. Agri 119 kas už, prieš susilaiko pritarta. 600 pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta. 601 kas už, prieš susilaiko atmestas. 602 kas už, prieš susilaiko pritarta. 603. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 65. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 604. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. Balsuokime dėl 26 kompromisinio pakeitimo. Kas už, prieš, susilaiko pritarta.

prieš, susilaiko patikrinkime. Ar visi balsavote? Baigiame balsavimą. Atmestas. 619. Kas už? Prieš. Susilaiko patikrinkime. Baigiame balsavimą. Atmestas 33 ir 33. 618 kas už, prieš susilaiko pritarta. 620 kas už, prieš susilaiko atmestas. 621 kas už, prieš susilaiko pritarta.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 kiek. 622 pakeitimas, kas už, prieš susilaikę priimta. 623, kas už, prieš susilaikę priimta. 624, kas už, prieš susilaikę priimta. 626, kas už, prieš susilaikę priimta. 627, kas už, prieš susilaikė atmesta. Agrė 123, kas už, prieš susilaikė priimta. 66, e, kas už, prieš susilaikė priimta. Kompromisinis pasiūlymas 27, kas už, prieš susilaikė priimta. 141, kas už, prieš susilaikė priimta. 642 agri, kas už prieš susilaikė atmesta. 644 agri, 128 kas už prieš susilaikė priimta. 643 kas už prieš susilaikė priimta. Balsuojame 645 kas už, prieš susilaikę. Patikrinkime. Balsavim, visi balsavote, baigėme balsavimą. Dabar balsuokime dėl agri 130 kas už, prieš susilaikę priimta. Kompromisinis 28 e, e, kas už prieš susilaikę priimta. 655 pakeitimas kas už prieš susilaikę atmesta. 636 e, kas už prieš susilaikę atmesta. 657 kas už prieš susilaikę atmesta. 69 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 658 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Kompromisinis 23 kas už, prieš, susilaikę, e, priimta. 621 kas už, 661 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 662 e, toks pats, kas už prieš susilaikė atmesta. 663 e, kas už prieš susilaikė patikrinkime. Ar visi balsavote, baigime balsavimą? Atmesta. 664 kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 665 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 666 kas už, prieš, susilaiko, patikrinkime. Ar visi balsavote? Baigiame balsavimą. Atmestas. 667 kas už. Prieš. Susilaiko. Patikrinkime. Ar Baigėme balsavimą atmestą. 668. Kas už? Prieš pasilaiko pritarta. 669. Atmestas. 670. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 671. Kas už? prieš susilaiko atmesta. 6, 7, 2, 6, 7, 3 kartu, kas už prieš susilaiko pritarta. 6, 7, 4 kas už prieš susilaiko atmesta. 6, 7, 5 kas už prieš susilaiko pritarta. 676 ir 677 kas už prieš susilaiko pritarta. 678 ir 679 kas už prieš patikrinkime. Ar visi balsavote, baigime balsavimą, atmesta. Atmesta 33 ir 33. 680 kas už. O prieš susilaiko pritarta. 681 e, kas už. Prieš susilaiko. EKR er nebalsavo. Patikrinkime. 681. Man reikia palaikymo iš visų frakcijų, mes esame pavargę, bet reikia balsuoti. Ar visi balsavote? Baigime balsavimą. Pritarta. 682. Kas už? Prieš? susilaiko atmestas. 683 ir 134 kartu, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 684 ir agri 135, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Atmesti. 686 ir agri 136, kas už, prieš, susilaiko atmesti. 687 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 688 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 689 kas už, prieš, susilaiko patikrinkime. Baigiame balsavimą. Atmesta. 72 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Patikrinkime. Baigiame balsavimą. Pritartam. 692 kas už. Dėl 692. Kas e, prieš susilaiko pritarta. 74. Kas už. Prieš susilaiko pritarta. 693. Kas už. Prieš susilaiko pritarta. Patikrinkime. Ar visi balsavote? Baigiame balsavimą. Jums pasisekė atmesta. Balsuokime dėl 75 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 76. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 694. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 77. pakeitimas. E, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 78. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 79. Už, prieš, susilaiko pritarta. 80. Už prieš susilaiko pritarta. 13. E, kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Septyni šimtasis. Antroji dalis, Katenberg pasiūlymas už, prieš, susilaiko, pritarta. 709 už, prieš, susilaiko, pritarta. 82 už, prieš, susilaiko, pritarta. 83 už, prieš, susilaiko, pritarta. 38 kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. Atsakėme dėl 7, 132 pakeitimo kas už, prieš, susilaiko pritarta. 733 už, prieš, susilaiko pritarta. 90 už, prieš, susilaiko pritarta. 735 už, prieš, susilaiko pritarta. 736 už, prieš susilaiko pritarta. 734 ir 737 už prieš susilaiko pritarta. 741. 741. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 740 742 ir 743, kas už, prieš susilaiko pritarti, pritarta. 744 už, prieš susilaiko atmestas. 745 už, prieš susilaiko pritarta. 39 kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Balsuokime dėl 772 pakeitimo antros dalies. Lyza Dantendelai pasiūlymas, kas už prieš susilaiko pritarta. 775 už prieš susilaiko atmesta. Patikrinkime. Atmesta. 15 kompromisinis pasiūlymas už, prieš, susilaiko, pritarta. 14 kompromisinis pasiūlymas už, prieš, susilaiko, pritarta. 784 už, prieš, susilaiko, pritarta Atmestas 787 už, prieš, susilaiko. Patikrinkime. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. Atmestas. Dabar balsuosime dėl 788. Kas už? prieš, susilaiko. Patikrinkime. Septyni, aštuoni, aštuoni. Baigime balsavimą. Atmestas. 797, 798 yra identiški kartu. Kas už? prieš, susilaiko, patikrinkime. Ar visi balsavote, baigime balsavimą. Pritarta. 799 už. Prieš. Susilaiko pritarta. 800 kas už. Prieš. Susilaiko pritarta. 801 už prieš susilaiko pritarta. Agri 150 už prieš susilaiko pritarta. 82, 82 už prieš susilaiko pritarta. 803 už prieš susilaiko pritarta. 804 už prieš susilaiko pritarta. 16 kompromisinis už prieš susilaiko pritarta. 821 ir 829 kartu identiški už prieš susilaiko pritarta. 830 už prieš susilaiko atmestas. 17 kompromisinis pasiūlymas už prieš susilaiko pritarta. Agri 154 už prieš Patikrinkime. Baigime balsavimą. Pritarta. 859. Už, prieš, susilaiko pritarta. Agri 155. Už, prieš, susilaiko atmestas. 860 už prieš susilaiko atmestas. 861 už prieš susilaiko atmestas. 862 už prieš susilaiko atmestas. Šimtasis pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 18 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 867 už, prieš, susilaiko, atmestas. 156 agri ir 868 už, prieš, susilaiko, pritarta. Patikrinkime. Ar visi balsavote? Baigime balsavimą. Pritarta. 869 už, prieš, susilaiko atmestas. 870 už, prieš, susilaiko atmestas. Agri 157 už, prieš, susilaiko atmestas. 101 už, prieš, susilaiko, pritarta. 871 už, prieš, susilaiko, atmestas. 872 už, prieš, susilaiko, atmestas. 873 už, prieš, susilaiko, atmestas. 874 už, prieš, susilaiko, atmestas. 875 už, prieš, susilaiko, pritarta. 876 už, prieš, susilaiko, pritarta. 19 kompromisinis už, prieš, susilaiko, pritarta. Agri 159 už, prieš, susilaiko, pritarta socialistai Už. Pritarta. 893. Atkrenta. 889. 889. Už. Prieš. Susilaiko atmestas. Agri 160. Už. Prieš. Susilaiko pritarta. 890. Už, prieš, susilaiko, pritarta. 891. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 892. Už, prieš, patikrinkime. Baigim balsavimą. Atmesta. 103. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. 104. Už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. 894. Už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. 895. Už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. 105. Iš dviejų dalių. Dėl pirmos dalies. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. Dėl antros dalies. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Aštuoni šimtai devyniasdešimt aštuntas. Kas už? 898. Kas už? Kas prieš?

902. Kas prieš, susilaiko pritarta. 904. Už, prieš, susilaiko pritarta. Devynišimtai penktas, agri, šimtas šešdešimt šeštas. Už, prieš, susilaiko, pritarta. Devynišimtai šeštas. Už, prieš susilaiko atmestas. 907 už prieš susilaiko atmestas. 908 už prieš susilaiko atmestas. 909 už prieš susilaiko atmestas. 210 už 910 prieš susilaiko atmestas. 911 už prieš susilaiko atmestas. 912 už prieš susilaiko atmestas. Galime balsuoti kartu nuo 913 iki 916. Ar galim tai padaryti? Kas už? kas prieš, susilaiko atmesti. 106. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 918. Už, prieš, susilaiko pritarta. 919 agri 167 už prieš susilaiko pritarta. 920 už, prieš, susilaiko pritarta. 921 už, prieš, susilaiko pritarta. Agri 168 už, prieš, susilaiko pritarta. 922 už, prieš, patikrinkime. Ar visi balsavote? Baigime balsavimą. Atmestas. Balsuokime dėl 923. Kas už? Prieš. Patikrinkime. Ar visi balsavote? Baigime balsavimą. Atmesta. 924 už, prieš, susilaiko, atmesta. 925. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 926 už, prieš, susilaiko, atmesta. 927 už, prieš, susilaiko, atmestas. 928 už, prieš, susilaiko, atmesta Pritarta. 929 už. Prieš. Susilaiko. Patikrinkime. Baigiame balsavimą. Atmesta. Devynišimtai trisdešimt kas už kas prieš, susilaiko atmesta. Agri 169 už, prieš, susilaiko pritarta. 933 ir Agri 170 už, prieš, susilaiko pritarta. 934 už, prieš, susilaiko patikrinkime. Baigiame balsavimą. Atmesta. Devynišimtai trisdešimt penktas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. Devynišimtai trisdešimt šeštas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 937 už, prieš susilaiko patikrinkime. Baigiame balsavimą. Pritarta. 938. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta, bet gal patikrinkime. Mm, baigime balsavimą. Atmestas. 939 kas už, prieš susilaiko pritarta. 940 kas už, e, prieš susilaiko patikrinkime. Baigime balsavimą. Atmestas. Balsuokime. 941. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 942. Kas už? Kas prieš? Susilaiko pritarta. 943. Kas už? Prieš. Susilaiko patikrinkime. Baigiame balsavimą. Atmestam. 944. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 945. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 946. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Konstatuojamosios dalys. 107. 107. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 108. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 109. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 110. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Agri vienas už, prieš, susilaiko, pritarta. 111. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Agri 2, už, prieš, susilaiko, pritarta. 112. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 113. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Pirmas. Kas už, prieš, susilaiko, Pritarta 114. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmestas. 115. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmestas. 116. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmestas. Agri trečias. Kas už? Prieš? Susilaiko? Pritarta. 119. Kas už? Prieš? Susilaiko? Pritarta. 117, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 120, kas už, prieš, susilaiko atmetas. Agri ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 121, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 122, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 123. Už, prieš, susilaiko, pritarta. 124. Už, prieš, susilaiko, atmestas. 125. 124 atmestas. 125. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 126. Už, prieš, susilaiko, pritarta. Agri 5 už, prieš, susilaiko, pritarta. 127, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 129, už, prieš, susilaiko, atmestas. 128, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 130 ir agri 6, identiški, už, prieš, susilaiko, pritarta. 131, už, prieš, susilaiko, pritarta. Atmestas. 132 už, prieš, susilaiko, atmestas. 133 už, prieš, susilaiko, atmestas. 134 už, prieš, susilaiko, atmestas. 135 už, prieš, susilaiko, pritarta. 136 už, prieš, susilaiko, pritarta. 137 už, prieš, susilaiko, atmesta. 138 už, prieš, susilaiko, atmestas. 139 už, prieš, susilaiko, atmestas. 140 už, prieš, susilaiko, atmestas. 141 už, prieš, susilaiko, pritarta. 142 už, prieš, susilaiko, pritarta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. 149 už, prieš, susilaiko, konsultamo, mm, pritarta. 152 už, prieš, susilaiko, pritarta. 151 už, prieš, susilaiko pritarta. Agri 9 už, prieš susilaiko pritarta. 155 už, prieš. Patikrinkime. Baigime balsavimą. Atmesta. 153. Kas už? Prieš. Laiko pritarta. 154 už. 154 e, atkrenta. Dabar 156 už, prieš, susilaiko, pritarta. 157 už, prieš, susilaiko, atmestas. 158 už, prieš, susilaiko, atmestas. 161 už, prieš, susilaiko, pritarta. 159 Agri 10. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 160 už. Prieš susilaiko. Patikrinkime. Baigėte balsavimą atmestą. Trečias. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 162. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 164 ir agri 11. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 165. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Agri 12. Jis atkrenta, atsiprašo pirmininkas. Pietikanen, 168. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 171. Jar. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. Agri 13. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Agri 14 kas už, prieš susilaiko pritarta. 123 kas už, prieš susilaiko. Patikrinkime. Ar visi balsavote, baigėme balsavimą. Atmestas. Balsuokime dėl 174 kas už, prieš susilaiko atmestas. 175 kas už, prieš susilaiko atmestas. 176 kas už, prieš susilaiko atmestas. 178 už, prieš susilaiko atmestas. 177 ir agri 15. Už, prieš susilaiko pritarta. 179. Kas už, prieš susilaiko atmestas pritarta. Agri, 180. E, Kas už, prieš, susilaiko. Atmestas. 181. Už, prieš, susilaiko. Atmestas. 187. Kas už, prieš, susilaiko. Atmestas. Ketvirtas. Už, prieš, susilaiko. Patikrinkime. Ar visi balsavote? Baigiame balsavimą. Atmestas. 182 kas už, prieš susilaiko pritarta. 183 kas už. Atsiprašau, sako pirmininkas. 185, nes trečias ketvirtas atkrenta. 85 kas už, prieš susilaiko pritarta. 186. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 188. Už? Prieš susilaiko pritarta. Agri 18. Už? Prieš susilaiko pritarta. Agri 19. Už? Prieš susilaiko. Patikrinkime. Ar visi balsavote? Balsa, balsavimą baigiame. Atmestas. 189 e, kas už, prieš susilaiko pritarta. 192 kas už, prieš susilaiko pritarta. 190 už, prieš susilaiko atmestas. 193 už, prieš susilaiko atmestas. Agri 20 už prieš susilaiko pritarta. 194 atkrenta. Paskutinis puslapis. 195 kas už prieš susilaiko patikrinkime. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. Atmestas. 196. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. 197. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinkime. Visi baigėte balsavimą, baig... pasamas baigtas, atmesta. 31 balsu, 31 už ir 31 plus, e, prieš. Agri 22. E, Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 198 ir Agri 23. Už prieš susilaiko pritarta. 199 už prieš, susilaiko, patikrinkime. Atmetam. 201. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 200. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 202 kas už, prieš susilaiko pritarta. 6 kas už, prieš susilaiko pritarta. Žodis pranešėjai. Oui, d'abord, je voudrais. Pirmiausia, tai norėčiau padėkoti visiems kolegoms už kantrybę. Iš tiesų balsavome labai ilgai. Labai dėkoju pirmininkui. Nelengva pirmininkauti e, balsuojant, kai tiek daug pakeitimų. Noriu padėkoti visiems kolegom ir ypač kiekvienos frakcijos šešėliniam pranešėjam, nes, kaip matėte, labai daug buvo kompromisinių pakeitimų, o tai reiškia, kad reikėjo labai daug darbinių susitikimų, nes straipsniai sudėtingi, taigi iš tiesų labai dėkoju visiems. Dėkoju už tą puikią bendradarbiavimo atmosferą. Ir šiandien e, šis pranešimas iš tiesų yra komandinis darbas. Nenorėčiau šiandien iškart jūsų prašyti dėrybų įgaliojimo dėl šio pasiūlymo, nes manau, kad pirmiausia pranešimas turi būti svarstomas plenarinėje sesijoje, nes tema labai svarbi ir labai svarbi mūsų mm, žmonių sveikatai, dėl to šią temą turėtų pasisakyti visi parlamento nariai, kurie nori tą padaryti, ne tik mūsų komiteto nariai. Tuo būdu mes išlaikysime m, mm, tą teisinę procedūrą, pabrėšime parlamento vaidmenį ir labai svarbu, kad šis pranešimas būtų svarstamas plenarinėje sesijoje arba kovo arba balandį. Ir dar ką norėčiau pasakyti, sakiau, kad mes dirbome labai daug siekdami šio rezultato. Aš žinau, kad e, kai e, siekiame kompromiso, tai iš tiesų nebūtinai e, tas kompromisas visus tenkina, bet šis darbas yra uh, bandymas atspindėti visų interesus. Aš laiminga, nes kaip ir baigėsi toksai sudėtingas darbas, darbas, kurį dirbome bendrai. Labai džiaugsio, džiaugčiausi, jeigu šis pranešimas būtų patvirtintas plenarinėje sesijoje. Mes norim mm, aiškaus, stipraus ir suprantamo e, teksto, nes čia turime reikalo su gyventojų sveikata. Ir ką noriu pasakyti? Noriu pasakyti, kad visi turime jausti atsakomybę ir kalbant apie pranešimo svarstymą per plenarinę sesiją, labai prašyčiau e, ne, nesiūlyti vėl tų pakeitimų, kurie šiandien buvo atmesti balsuojant, nes tada tekstas taptų nebesubalansuotas, prarastų savo pusiausvyrą, nuoseklumą Aš džiaugiuosi, kad dar bus diskusijos, kad dar bus debatai, bet labai prašyčiau mm, ne, nesumenkinti to viso darbo, e, kurį visi atlikome. Ir čia dar kartą dėkoju visiems šešėliniams frakcijų patarėjams ir patarėjams, šešėliniams pranešėjams ir visiems patarėjams, ekspertams, kurie mum talkino. Tai gerbiamas pirmininkė, Jei kolegos e, neprieštarautų, tai aš labai norėčiau, kad tas e, tekstas, tas dokumentas dabar keliautų ir dėl jo būtų balsuojama plenarinėje sesijoje. Donc on, on vote. <laughs> Okay, we have now. Dėkoju. Ir dabar turėtume e, balsuoti dėl viso pranešimo su pakeitimais. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Dvi. Pritarta. O dabar turime balsuoti dėl teisėkoros rezoliucijos elektroniškai. Pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigime balsavimą. pritarta, taigi sveikinu pranešėją. soltanto la presentazione in 10 minuti non facciamo il dibattito. Now we go to the next point in our agenda. Dabar einame prie kito darbo tvarkės punkto. Turime balsuoti dėl reglamento nustatančio bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiančio Europos vaistų agentūrą. Taigi dėl šio reglamento dalinio keitimo pranešės ponas Tanašesku. 24 pakeitimas. Turime žodinį pakeitimą. Ar turime prieštaravimų dėl šio pakeitimo? Kas už? kas e, prieš, susilaiko pritarta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Trečias, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 25 su žodiniu pakeitimu, kurio paprašė žalieji. Ar yra prieštaravimų dėl žodinio pakeitimo? Ne. Tuomet balsuokime dėl jo, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 26 su žodiniu pakeitimu, kurio paprašė EPP, ar yra prieštaravimų. Ne. Taigi balsuokime. Už, prieš, susilaiko, pritarta. 27, 28 kartu. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Šeštas. Agri šeštas. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. Penktas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 29 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Ar yra prieštaravimu? Ne. Balsuokime, kas už. Prieš susilaiko pritarta. 33. Ir šiuo atveju SND ir EPP paprašė e, žodinio pakeitimo. Ar yra prieštaravimų? Ne. Taigi balsuokime. 33. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Agri 7. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 32. Kas už? prieš susilaiko pritarta. Šeštas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Agri aštuntas, kas už, prieš susilaiko atmestas. Agri devintas, kas už, prieš susilaiko atmestas. 35, kas už, prieš susilaiko atmestas. Septintas. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 36. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 37 ir agri 10. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 8. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 38. Kas už? prieš susilaiko pritarta. Devintas už, prieš susilaiko pritarta. 39 atsimtas, 40 kas už, prieš susilaiko atmesti. 10 kas už, prieš susilaiko pritarta. Agri, ne, 41 kas už, prieš susilaiko pritarta. 42 už, prieš susilaiko pritarta, 43 už, prieš susilaiko pritarta, 44 už, prieš susilaiko pritarta, 45 už, prieš susilaiko pritarta, 12, 46 ir agri 12 kartu už, prieš susilaiko pritarta, 46 13. Už, prieš, susilaiko pritarta. 14. Už, prieš, susilaiko pritarta. 51. Kas už, prieš, susilaiko atmestas. 52. Kas už, prieš, susilaiko atmestas. Agri 13. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 14. Agri 14. Už. Prieš susilaiko atmestas. 15. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. Agri 16. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas konstatuojamosios dalis. Agri 1 už, prieš, susilaiko pritarta. 16 už, prieš, susilaiko atmestas. Agri 2, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 17 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 18 už, prieš, susilaiko atmestas. Pirmas ir agri trečias, kas už, prieš susilaiko pritarta, pritarta 19. Su žodinio pakeitimo ar yra visomas prieštaravimas dėl žodinio pakeitimo? Ne. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 20. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 21 e, balsavimas dalimis. Dėl pirmosios dalies, kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. Antroji dalis. Už. Prieš. Susilaiko atmestas. 22 iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. Antroji dalis. Kas už? prieš susilaiko atmestas. 23 e, dalimis pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko pritarta, antroji dalis kas už, prieš susilaiko atmesta. Pranešėjas. No? Okay. Final vote. Galiausia, tada balsuojame dėl viso pasiūlymo, kaip pakeista. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. Galutinis balsavimas e, dėl teisėjo koros rezoliucijos. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigime balsavimą. Pritarta. Sveikinu pranešėją. Taigi, bals, baigėme balsuoti, bet mūsų darbo tvarkėje liko dar vienas punktas ir kviečiu poną Bertolinį iš pasaulio sveikatos organizacijos pristatyti informaciją. Diskusijom šiandien laiko neturime, bet tikrai surenksime diskusijas kada nors kitą kartą. Cioè, ti ammiro quella passione. Gerbiami kolegos, netrukus pradėsime, iš karto pradėsime diskusiją dėl kito klausimo. Iš karto noriu pakviesti poną Bertolinį e, iš Pasaulio sveikatos organizacijos, kuris padarys savo pranešimą. Dėkuoju, pirmininkė. Kiek įmanoma trumpiau pasistengsiu kalbėti. Galite skaidrės uždėti. Does it move? Otherwise, you can push. Okay. Um, I will talk about. Uh, Labai trumpai uh, papasakosiu apie uh, tarptautinį susirūpinimą sukėlę skubi situacija visuomenės sveikatos rytyje dėl ir tai sukėlė Zika virusas. Ziko virusas yra virusinė lyga, kurią perneša Aedės uodas. E, svarbu žinoti, kad tik vienas iš keturių žmonių užsikrėtusių virusų e, parodo simptomus. Kai jie pasirodo, jie yra labai nedėli, tai yra nedėlis e, bėrimas, nedidelis karšiavimas, nedideli mm, skausmai. E, tačiau nereikia gydimo ar vakcinos. Ir pagrindinis nerima keliantis e, klausimas, kuris sukėlė tarptautinį susirūpinimą, yra mikrocefalija. E, tai yra galvos anomalija, smegenų vystimosi anomalija. Ir tai buvo pastebėta, tokios vat, lygos protrukis buvo pas, pastebėtas ten, kur lygos e, viruso protrukiai yra užfiksuoti. E, dauguma žmonių su zikos, e, užsikrėtę zika virusu, tai gauna iš uodo aedės. Kai yra sukandami tokio uodo. Ir tik tais nedaug yra įrodymų dėl kitų perkelimo, pernešimo būdų, pavyzdžiui, lytiniu keliu. Tokių berots buvo, yra tik trys atvejai. Ir jie yra užfiksuoti. Tai buvo um, vyras, kuris buvo užsikrėtęs šią lygą uh, per lytinį aktą su moterimi, tą lygą perke, pernešė jai, tačiau tokie atveju užfiksuoti tik trys. Zika perdodamas per kraują. Ir e, jis gali perduoti, e, asmuo, e, kuris nešioja zika virusą, gali perduoti per kraują tam, kitam žmogui. Pagrindinis apsaugos mechanizmas, kaip jau sakiau, nėra jokio, jokios vakcinos. Žmonės, keliautojai gali apsisaugoti tradiciniais būdais Pavyzdžiui, turi naudoti repelentus ir dėvėti e, šviesius rūbus, taip pat nu, turi naudotis įvairio, įvairiais įvairiomis apsaugomis, kaip pavyzdžiui įvairiais dangalais, uždaryti duris ir taip toliau. E, taip pat svarbu nepamiršti, kad e, reikia uždaryti tuos, tas talpas, kuriuose yra vandens. Šis E, uodas atsirado 1947 metais, kliūtas virusas atsirado 1947 metais e, Ugandoje ir po truputį pradėjo e, plisti į vakarų Afriką, tada perkelė, persikėlė į Aziją, į tolimuosius rytus, į Indoneziją, kai kurias jos šalis ir į uh, Ramiojo vandenino salas Tai įvyko 2007 metais, tada 2013 metais persikėlė į Prancūzijos Polineziją. Ir iš Prancūzijos Polinezijos e, jis persikėlė į Čilę, į rytų um, salas ir taip nukeliavo į Pietų Ameriką. Ir štai kokia yra dabartinė situacija tose šalyse, kuriuose yra šio Zikos viruso protrukis. Taigi, iš principo, E, turime apie 34 šalis, kurios, e, kuriuose yra protrukis, daugiausia Amerikos kontinente, taip pat Pietričio Azijoje ir e, vakarų Ramio vandenino regione. Štai yra įvykių chronologija. Viskas yra apibendrinta šioje skaitėje. Faktiškai Brazilija užfiksavo pirmuosius atvejus 2015 m. gegužę. Tada buvo patvirtinta 13 e, e, gegužės, toliau um, e, Gilanbarė sindromas buvo užfiksuotas Bahija valstybėje 10 rūpiučio, toliau Kolumbija užfiksavo šitą virusą spalio 10 ir Brazilija spalio 30 ir 26 e, Latino Amerikos valstybės šitą e, virusą užfiksavo sausio 30. Jie turėjo e, patvirtintų atvejų. Iš viso buvo apie 4,5 tūkstančiai atvejų, įtariamų atvejų Brazilijoje. Ir bu, iš Ir, ir iš pusę, pusantro milijono atvejų yra užfiksuota apie 700 patvirtintų atvejų. E, Brazilijos ministras pranešė apie 4783 mikrocefalijos atvejus, tarp jų 76 mirtys. Svarbu pabrėžti, kad iš 1113 atvejų, kurie buvo detaliai ištirti, jas reikia išanalizuoti labai detaliai, Ir darant rengeną ir vertinant kitas integracijas ir simptomus, tik 400, 404 atvejai pasitvirtino. E, buvo atmesti 709 atvejai. 3670 atvejų dar tyriami. Iš jų 4000 atvejų visai manoma, kad apie 1000 to atvejų, 1100 to atvejų yra iš tiesų e, mikrocefalijos atvejai. Ir jeigu tokia situacija egzistuoja, Tai tikrai reiškia daug daugiau nei paprastai yra um, atrandama Brizi, Brazilijoje. Taigi bet kokiu atveju mes uh, matome, kad uh, nuo šis skaičius viršyje įprastinį skaičių dešimt kartų. Buvo patvirtinta kad e, buvo užfiksuotas Zikos virusas ir Prancūzijos e, Polonezijoje. Be to reikia pabrėžti, kad e, Prancūzijos Polinezijoje, kuri, kurioje epidemija buvo paplitusi 2013-2014 metais, gimė kūdikių su įgimtomis anomalijomis. Ir dabar šitą epidemiją persimetė į Braziliją, taigi tai yra ne pirmas toks patvirtinimo atvejis. Labai svarbus atvejis yra Slovenijoje. Ir tai buvo aprašyta viename medicinos žurnale. žurnale. Zika užkrėsta moteris buvo 13 savaičių neštumo neščia ir ji E, lankėsi Brazilijoje, grįžo iš Slovenijoje, buvo ištirta ultragarsu ir e, buvo nustatyta kūdikiu mikrocefalija. Ir medicinos komitetas e, įvertino tą mikrocefaliją, 28 savaičių kūdikis mirė. Jam tikrai buvo patvirtintas atvejis pasiekmės sukeltas veikos viruso. Tai yra vienas iš svarbesnių atvejų, kuris buvo aprašytas literatūroje. Kaip mes sakėme, e, skubios, e, skubaus, skubi situacija visuomenės sveikatos rytyje buvo deklaruota 2016 m. vasario 1. Įvyko ypatingas renginys ir e, vyksta tarptautinė e, koordinuota reakcija į šią situaciją. Yra priimtos kelionės rekomendacijos ir kelionės apribojimai ir ypač turime griežtas rekomendacijas e, besilaukiančiams moterims, jos raginamos nekeliauti į tas šalis, kuriuose užfiksuotas Zikos viruso protrukis. Yra keli pagrindiniai dalykai, kurie šiuo metu yra nagrinėjami. Ši situacija nėra nauja, mes nagrinėjame keletą netikrų klausimų. Pavyzdžiui, reikia sukurti laboratorinius tyrimus, kurie kol kas nėra iki galo e, pabaigti. Dabar yra e, vykdomi laboratoriniai tyrimai moteriams, kurios yra įtariamos mikrocefalija. Ir priimamas tam tikros priemonės, e, tarp jų ir neštumo nutraukimas, jeigu tai leidžia įstatymas. Tai svarbi problema, e, tai yra m, pernešėjų kontrolė. Reikia e, tradiciniais metodais kontroliuoti e, viruso nešėjų e, nešiotojų kontrolę. Ir ypač reikia tikrinti tuos orlaivius, kurie atvyksta iš užkrėstų šalių. Kokia yra rizika Europos regionui? Žmonės atvykstantis į Europą iš užkrėstų regionų yra tikrai daug e, rizikingesni. Žiemą e, uodų nėra, Ir todėl Europoje e, šio viruso e, plėtra rizika yra labai maža, nes jis daugiausia plinta šiltuose klimatuose. Ši skaidrė yra paimta iš būsios konferencijos. Edis Egipti yra uodo tip rūšis, kurie perneša šį virusą ir e, šis uodas e, vystosi paminė, pažymėtoje raudonai teritorijoje netoli Raudonosios jūros. Tačiau a, tigrinis uodas per, perneša činkungują lygą ir turbūt prisimenate, kad Italijoje yra čingungu, 2007 metais buvo čingunguoja lygos protrukis, mes turime e, daug e, tokių atvejų. Taigi iš esmės šios lygos e, dengės kašlygė ir čingunguja yra ir Europoje, ir Italijoje, ir Prancūzijoje, ir pietų Ispanijoje ir taip toliau. Tarp jų ir pietų Vokietijoje, Čekijoje, Niderlanduose. Tad iš principo, jeigu kas nors e, užsikrėtęs lyga atvyksta į Europą ir šiame regione užsikrės, e, jam įkas uodas ir šis uodas užsikrės, tai jis tikrai perkels, perneš šitą lygą į kitus regionus. Dabar taip nėra ir bus imamasi e, gerų, tikrų priemonių, kad būtų kontroliuojamas pernešėjų skaičius ir paplėtimas. Buvo, e, kai, kai šitas virusas buvo aptiktas, visuomenė labai sureagavo ir buvo izoliuoti tik keli atvejai. Mes turėjome apie 225 čiankunkujos e, atvejus, visuomenė labai greitai reagavo, mes izoliavome tuos asmenis, skirius asmenis ir ši lyga nepaplito. Taigi, kokios yra priemonės? Pirmiausia, pernešėjų kontrolė. Ir tai svarbu ir dabar, ir ateityje. Svarbu pranešti tai, kas labai svarbu ke, žinoti keliautojams. Jie turi būti kiek įmanoma e, atsargesni. Taip pat reikia padidinti stebėseną laboratorijose ir taip pat turime paskatinti mokslinius tyrimus. Mes e, turime sukurti vakciną nuo šios lygos. Ši lyga yra panaši į e, raudoniukę. E, tai ir dabar mes turime raudoniukės vakciną svarbu paskiepyti mergaites nuo raudoniukės, kad būtų išspręsta problemų. Taip pat reikia tikrinti lėktuvus. Yra labai griežtos Mm, rekomendacijos juos dezinfekuoti, kitas transporto priemonės taip pat ir taip pat turime dalintis informaciją su visuomenė. PSO remia Europos šalis ir e, teikia informaciją visais klausimais. Taip pat mes turime labai gerai uždokumentuotą tinklalapį, kuriame yra pateikiama labai daug e, informacijos ir yra uh, atnaujinama ta informacija, aš raginu šitą, šitą informaciją pasiskaityti. Ačiū. Dėkoju, kad mes dabar turime padėkoti PSO ir ponui Bertolinį už tai, kad jisai yra čia, kad dalyvauja posėdžio pabaigoje. Labai atsiprašome, kad diena buvo tokia ilga. Nebuvo įmanoma sutrumpinti to laiko. Aš manau, kad dabar mes galime baigti posėdį ir pratesime jį rytoj ryte. Ir grįšime e, prie diskusijos šio klausimu rytoj. Gerą vakarą.